pasitikrinkime, ar mūsų aparatūra veikia, ar visi pasiemėte savo korteles. Pasitikrinkime. Kągi, bandome. Pone Holmaier, mes vis dar balsuojam. Neskubėkite, neskubėkite. Dar nebaigėme patikros. Kągi, dabar jau Bandymas baigėsi. Visai neblogi rezultatai. Gerai, tęskime. Pirmiausia, perkelimo trečiasis skyrius. Džonas Havardas. Dėkui pirmininkė. Tai yra metų pabaiga ir 19 metų biudžeto perkelimai. Visi perkelimai susiję su mokėjimo asignavimais ir tai yra patikrinimo tiesiog e, užduotis e, skirta tam, kad e, būtų įsitikinta, ar yra pasiekta nusibrieštų tikslų. Pirmiausia, buvo akcentuotos trys biudžeto sritis E, socialinė sanglaudos politika, tvarus vystimasis, gamtos ištekliai, o taip pat žemės ūkio ir žuvininkystės fondas. Šitie perkelimų prašymai arba biudžeto stiprinimas atspindi tai, kad socialinė ir sanglaudos politikos elementai funkcionuoja pilna jėga ir dėl to šiems fondams skirti asignavimai yra skiriami ir komisija yra kviečiama ir šių metų biudžetą atidžiai stebėti, kad 20 mm, ir 20, 20 metams skirti asignavimai būtų uh, e, tinkamai įgyvendinti. Žemės ūkio srityje e, procentų pokytis yra netoks žymus, o žuvininkystės fondo atveju tai asignavimai didėja ir dėl to per artimiausius metus būtų svarbu stebėti, Pirmiausia, dėl kryžminių biudžeto mokėjimų sumažėjimo buvo nuspręsta asignavimus padidinti ir e, dėl to būtina stebėti da, tą dabartinę patį jų gyvendinimą. Nes kol kas buvo e, kalbama apie 33 biudžeto eilutes, o asignavimų apimti siekia maždaug 250 milijonų. Dėkoju, ar kas nors iš šešėlinių pranešėjų norėtų trumpai pasisakyti? Komisijos atstovas, ne? Kągi tada perikime prie balsavimo. Balsuosime elektroniniu būdu ir balsavimą dabar jau pradedame. Balsavimą baigiame. Pasiūlymas patvirtintas už 21, 4 prieš 3 susilaikė. Pasinaudosiu progą ir šiek tiek nukrypsiu nuo mūsų oficialios darbo atvarkės ir noriu kreiptis į poną Havardą ir tris kitus Junktinės karalystės mūsų komitete narius, Na, tiesiog su Havardu man teko šiek tiek artimiau bendrauti, dėl to aš jau galbūt ir į jį šiek tiek asmeniškiau kreipsius, tai man atleiskite, kaip jos į tos ir tris likusius. Taigi, tai kaip suprantu, jūsų paskutinis pasirodinimas šiandien. E, man teko tik su ponu Havardu dirbti porą mėnesių, tačiau per juos aš įsitikinau, kokia tai yra asmenybė, kiek patirties turinti ir puikiai išmananti savo sritį. Aš, žinoma, asmeniškai jums ir likusiems Junktinės karalystės trims nariams palinkėsiu kuo didžiausios sėkmės. Mano tėvas sakydavo, kad medžiai viens su kitu nesusiduria, bet esu tikras, kad mes dar ateityje susitiksime. Dėkui Jums. To... Kągi tenka grįžti dabar jau prie darbų. Vis dar balsuojame. Ir dėl trečio pervedimo skyriaus ir kitų skyrių prašymų jokių daugiau nėra, tai perkėme prie mm, kitų mūsų darbo tvarkės punktų. Pirmiausia, es delegacijos pastatai medžinė. Ir dabar suteiksiu žodį poniai Keller, kuri pristatys šį klausimą. Dėkoju, pirmininkė trys pranešimai dėl pastatų. Pirmiausia, kaip jūs ir minėjote, tai yra Europos atstovybės pastatas Pekine. Tai yra išorės veiksmų tarnybos pastatas. Mes atlikome na, pirmąjį patikrinimą pernai gruodžio mėnesį. Ir čia kalbama apie taip vadinamą North Wing pastatą, nes yra Pekine du pastatai ir bus pratesiama nuomos sutartis laukiant, kol South Wing, taip vadinamas e, pietinis flangas, e, ir tame flange bus pastatytas naujas pastatas tikimasi po keturių metų atsirasantis. Ir tada tenai bus persikraustyta. Taigi mes kaip tik e, šiame past... dirba pastate 65 asmenys, 8 stažuotojai ir dar asmenys iš Europos investicijo banko, e, oro saugos tarnybos atstovas ir intelektinės nuosavybės agentūros darbuotojai. Viskas susijęs su nuoma ir mes gavome atsakymą į klausimus dėl nuomos kainos. Atrodo, kad rinkoje nuomos kainos didėja ir dėl to ta ir nuomos kaina buvo pakelta, atsižvelgiant į bendras rinkos tendencijas. Ir atrodo, kad tai yra realistiška kaina, belaukiant e, to naujojo pastato statybų. Ir korekcija, 22 procentų korekcija atrodo, kad visai atitinka rinkos tendencijas. Taigi, Monika Holmeier, kuri puikiai e, susipažinusi su visais klausimais, uždavė tokį klausimą, kad e, E, tame pastate į, įsikurs visos ES e, atstovybės, institucijos. E, na, ieškoma tų sinergijų. Diplomatiškai tariant, žodžiu, ieškoma bendradarbiavimo ir sąlyčio taškų tarp ES ir SAOE. Žinoma, mūsų tikslas užtikrinti, kad biudžetas būtų suvaldytas ir tai yra akivaizdi užduotis mums ir galiausiai yra paprasiems ES piliečiams Žinoma, norėtųsi, kad ir tokia platesnė diskusija kiltų su SAEO. Bet, žinoma, išlaikome tą pozityvų požiūrį. Tiek būtų trumpai pirmininkė. Dėkoju, ponė Keller. Ponė Holmeier. Pone pirmininkė, e, gerbiama kolegė Keller, kolegos. Iš principo aš e, pritariu tai nuomoniai, kurią išsakė kolegė Keller. Bet kokiu atveju e, aš e, turiu skubų vieną klausimą ir antrą kai mes pasikalbėjome tarpusavėje, aš įsivaizduoju, kad mes, reik, mes turime pasiruošti patvirtinimui ir e, E, yra tam tikri klausimai tarp e, RD ir Europos parlamento, kuriuos reikia išsiaiškinti. E, pirmasis klausimas būtų, dėl Europos pastatų, kurie yra turbūt brangiausi pagal kvadratinį e, metrą e, tam, tikroje, e, ta, ta, tam tikrame regione. Ir jis yra brangiausias kvadrato, brang, tai brangiausia kainos, kaina iš Europos pastatų. Ir, Kitose šalise, pavyzdžiui, Maltoje yra 150, Italijoje 160, Niderlanduose 250, e, e, e, Vokietijoje 164, Austrijoje 150, Airijoje 180 eurų už kvadratą. Tai yra didžiulis skirtumas tarp to, ką mes mokame, mes mokame gerokai daugiau. Ir todėl aš norėčiau paklausti, dėl kokios priežasties toje pačioje vietovėje mes mokame e, daugiau 120 eurų. 120 e, procentų e, negu kiti pastatai, kitos institucijos už tos tokius panašius pastatus tame pačiame rajone. Norėčiau Mm, taip pat e, pasikalbėti su Europos e, išorės veiksmų tarnyba. E, na, Europos parlamento atžvilgių nebuvo tai labai maloniai pasielgta ir Europos parlamentui taip pat priklauso pastatas Londone. Ir, ERD stengiasi iš parlamento perimti tą pastatą. Mes turėjome atsisakyti savo patalpų ir dėja parlamentas nenorėjo to daryti. Antra, e, Europos išorės veiksmų tarnyba e, traktuoja, e, norėtų traktuoti Europos parlamento darbuotojus kaip komandiruotus nacionalinius ekspertus ir nuo 2010 metų taryba mums yra pasakiusi, kad mes turime bendradarbiauti Europos taryba ir be abejo Ir be abejo, e, mes turime nacionalinių e, komandiruotų ekspertų, tačiau tai yra visai kas kita. E, mes siunčiame jūs tuo atveju, kai mes norime santykių su trečiaja valstybe. Ir trečia, Europos parlamentas yra padaręs išvadą, kad e, kalbant e, apie Azijos ir Afrikos e, sąjungą, mes norime platesnio parlamentarinio bendradarbiavimo ir tiems tikslams mes su išorės veiksmų tarnyba norime atitinkamus santykius užmėgsti. Ir Ir mes norėtume, mes žinome, kad da, e, dabar mes mokame e, aukštesnės sąnaudas e, bendradarbiaudami su Europos investiciniu banku. Ir yra pateikta raštu nuostatų ir sutarčių dėl tokio bendradarbiavimo ir manau, kad mes turėtume įspręsti Pekino klausimą ir e, jeigu mes e, e, būtent dėl šios priežasties aš parengiau šitą tekstą, aš tikiuosi, kad tai bus iš ankstinė sąlyga dėl patvirtinimo. Taigi labai svarbu, kad iš anksnė sąlyga būtų tokia, kad e, e, Pekino, e, Pekino klausimas būtų išspręstas ir patvirtintas. Ir na, iš tikrųjų buvo ganėtinai nedraugiškų veiksmų mūsų atžvilgių, nors jie buvo ir diplomatiški, ir jie, jie visgi jie buvo nedraugiški ir jie buvo prieš parlamento interesus. Mes savo finansinius interesus taip pat turime apsaugoti. Ir e, e, Pekino klausimas yra e, mums kaip išbandymas. Iš anksnė sąlyga yra tokia, kad Pekino klausimas būtų patvirtintas ir tai tada galima bus pasirašyti, pasirašyti kitas sutartis. Ir galiausiai tas sutartis reikia tiesiog pasirašyti. Tad paprašyčiau jūsų palaikyti e, mano e, pasiūlymą. Mr. Stefanuta. Turite kitų komentarų, ponė Stefanuta? I only wish to take the floor because I know the situation described by both Dėkuoju, aš norėjau tik tai pasakyti dėl to, kad ir ponos Keller ir Holmeier situacija aprašyta yra reali. Aš esu Vašingtonė tarnavęs viename iš tų pastatų ir parlamentas yra atstovaujamas keturiose pasaulio vietose, tai yra Vašingtonas, mes, kurį mes kur, mes, mes ten e, dalėjomės pastatą su e, Europos išorės veiksmų tarnyba, toliau Afrikoje, kitas Džakartoje, e, kuris apima Pietričio Azijos erdvę ir ketvirtas jungti, Europoje jungti jungtinių e, tautų pastate. Ir mes visą laiką stengiamės e, prastumti šitą idėją, e, tačiau buvo blokuojama plėtra ir nebuvo laiku išduodamos visos, kad žmonės galėtų laiku pradėti dirbti ir tai buvo netinkamas tarp institucinis bendradarbiavimas. Aš manau, kad šitas parlamentas gali geresnį vaidmenį atlikti. Be abejo, mes turime gana griežtai reglamentuojamą biudžetą, tačiau bet kokiu atveju mes negalime būti stumdomi. Ačiū. Dėkoju. Ar yra kitų komentarų? Taip, dėkoju pirmininkė. Aš bandau suprasti tą situaciją, šitą diskusiją buvo gana plati jau ir anksčiau. Ir e, norėčiau mm, gauti daugiau informacijos prieš balsavimą. Ar dar kas nors norite pasakyti? Pone Vaskės Ryto iš e, Europos išorės veiksmų tarnybos. Uh, Buvo iškelta svarbių klausimų, kuriuos išsakė skirtingi kalbėtojai, tad aš mielai norėčiau Jums perduoti žodį, kad e, Jūs galėtumėte sureaguoti tai, kas buvo pasakyta. Prašom. Thank you very much. Um, um... Dėkuoju, pirmininkė. Norėjau padėkoti visiems e, kalbėjusiems negaliu nieko papildomai pasakyti prieš e, prie to pridurti, ką sakė ponia Keller. Ji labai gerai pristatė projektą ir e, tikrai negaliu daugiau nieko pasakyti. E, ponios Holmaier klausimai nesusiję su mano kompetencija visiškai, bet Pabandysiu atsakyti į klausimą, kodėl kalbam apie patį brangiausią, jeigu žiūrėsime į kainą už kvadratinį metrą pastatą. Kodėl taip yra? Ar tai ne visiškai atitinka mūsų duomenis? Tikrai tai nėra pats brangiausias nuomoti pastatas. Kolega man pateikė skaičių kitų, apie kitas kainas. Vidurkio norėčiau paprašyti. Aš dabar uh, galiu pasakyti, kiek prisimenu iš to, kad e, tai yra mažiau vidurkio, kalbant apie Kiniją. 353 eurai už kvadratinį metrą, o viso tinklo vidurkis 435 eurai kvadratiniam metrui ir e, bijau, kad atsirado čia tam tikras nesusipratimas. Tūkstantis maždaug eurų už kvadratinį metrą tiek kainuoja e, nuoma brangiausiai išlaikoma delegacijos pastato. Galbūt kitų yra ambasadų, kurios moka ir žemesnės kainas e, toje pačioje zonoje. Viskas priklauso nuo to, kada sudaryta nuomos sutartis patirtis. E, e, Pekino rinka labai greitai kinta, aš daug kartų lankiausi tame mieste ir galiu Jums pasakyti, kad e, per akimirksnį gali pasikeisti kažkuriame rajone kainos, pažiūrėjau, po pusę metų nuvažiuoju ir jau visai matai kitą padėtį. Priklauso priklausomai nuo to, kada buvo sudarytas sutartis prieš, pavyzdžiui, pastato pastatymą ar po kaina gali labai labai skirtis. Ir mes prašėme, kad delegacija atliktų analizę, pasižiūrėtų į vidurkį, tendencijas rinkos kad būtų galima pasižiūrėti į panašios kokybės pastatus. Aš dabar negaliu e, jūsų komitetui pateikti daugiau informacijos apie kitų e, ambasadų nuomojimų pastatų e, kokybę, jeigu kokybė žemesnė, aišku, ir nuoma bus e, žemesnė. Mes atlikome iš ties prieš e, nuomodami atidžiai rinkos analizę. Pasižiūrėjome, kaip atrodo rinka panašios kokybės ir dydžio pastatų. Pone Holmaier, e, kitus dalykus minėjau, kurie, kaip sakiau, nesusiję tiesiogiai su mano departamento kompetencija. Tikriausiai suprasite, kad aš negaliu išsamei atsakyti tos klausimus. Diskusijos vyksta tarp mūsų generalinio sekretorius Helgos Schmidt, generalinis sekretorius ir, ir Europos parlamento generalinio sekretoriaus ir negaliu dabar kalbėti apie diskusijas vykstančias tame lygmenyje, bet galiu pasakyti, kad jau daug kas pastaryta per, per praeitą savaitę, kad išvengtume nesusipratimų. Deja, ilgai truko e, tyla, nebuvo dialogo tarp institucijų, bet e, dabar matau, kad labai sparčiai gerėja santykiai ir e, to dėka šalinome kai kuriuos nesusipratimo elementus. Pavyzdžiui, buvo kalbam apie tai, kad e, siūloma parlamentui atsisakyti tam tikro turto nemokamai ir mes jau išaiškinome. E, tai, taigi, tie galiu pasakyti į ponios Holma ir klausimus, bet negaliu taip pat kalbėti apie e, darbuotojus Mes e, dirbame su Europos investicijų banku, kuris kartu yra, mes, e, tai yra mm, paminėtas pavyzdys ir anksčiau buvo nesusipratimų tam tikrų. Uh, tarp mūsų, bet noriu taip pat pasakyti, kad EIB nepriklauso ES delegacijoms, jie dirba pagal banko įstatus ir susitarimus tarp banko ir primančių šalių. Jie turi savo e, veikimo taisyklės pagal vienos konvenciją, jie yra nepriklausomi nuo ES. Tie darbuotojai banko aš galbu apie delegacijos atstovus trečioje šalyje ir e, išorės veiksmų tarnybos, tik tai mes e, leidžiame jiems nuomotis kartu su mumis patalpas. Ir mes paprasčiausiai palengviname jiems galimybę būti patalpose. Mes jiems nesiūlome geresnių sąlygų, lyginant su kitais, bet ir taikoma ta pati kaina, kaip ir mes, kad mokame. Ir tik tai dėl sudaryti tam tikrai administraciniai susitarimai su tomis institucijomis, o vyksta, kaip žinia, su EIB politinės diskusijos, jūs tikriausiai žinote apie tai, e, diskusijos labai aktualios ir vyksta labai aukštų lygmenių ir tai visiškai nesusijęs su administraciniais sustarimais vietoje. Ir sakiau, mes tikrai sąlygas taikome lygiai tokias pat kaip ir kitokiam kokiam nors ES partneriui tiek norėjau pasakyti. Galiu dar pridurti, jog esu pasirengusi atsakyti bet kokį klausimą susijusi su projektu, e, kurį pateikė e, mūsų delegacija Kinijoje. Dėkoju. Ar kas nors norite sureaguoti? Ponios Holmeier tekstą prašiau mm, nusiųsti kitoms visoms frakcijoms. Mes negalime prašyti, kad išorės veiksmų tarnyba mm, pasirašytų dabar. Nebent e, gal dar norėtų ką nors pasakyti e, ponė Holma ir ponė Keller paskui ir paskui baigsime atsakyti šį klausimą. Pirmiausia, dėl kainų. Jeigu norima diplomatiškai spaudimą padaryti, tai e, e, diplomatija labai gerai žinoma, tačiau tos, e, tie pastatai, apie kuriuos mes kalbėjome, yra ne maža verčiai, o tai yra ambasados. Ir tos kainos, kurios yra pastatų šioje panašioje, toje pačioje vietovėje, nėra mažaverčiai pastatai, pavyzdžiui, Italijos, Belgijos E, Portugalijos ambasados, Austrijos. Nėra kažkokie tai pastatai, kurie būtų e, prasti. Ir e, tikiuosi, kad ir kiti prisidėsite prie to, kad mes nuspręsime dėl Pekino. Na, pastato. E, tačiau tema visada ta pati. E, kvadrato kaina netgi per dėrybas e, buvo šiek tiek mm, šiek tiek užaukštinta, nors kitos institucijos savo pastatus nuomojasi pigiau šiek tiek toje pačioje teritorijoje. Ir E, labai svarbu, kad e, valstybės narės nustatytų, e, nurodytų savo pastatų kainą. Aš žinau, kur yra tos ambasados, kokiame rajone. Ir todėl mes nesame labai patenkinti tuo, kas yra. Be to, kalbant apie ERT, aš prašau visų kolegų, jūs jau 2019 e, m. birželį suteikėte visus reikiamus leidimus, kad būtų e, pratesta nuomos sutartis. Ir e, tai buvo labai, pat, būtų labai patrauklu tiems kolegoms, kurie nori paanalizuoti ir turėti laiko išsiaiškinti šiuos klausimus ir iki 2019 metų birželio buvo visos sąlygos buvo suderintos, tačiau tuo metu mes turėjome labai greitai priimti sprendimą e, labai skubiai. Ir Dabar e, tarytum parlamentui daromas spaudimas, kad e, jeigu greitai nebus priimtas sprendimas dėl e, Pekino, tai tada parlamentas turi prisimti atsakomybę dėl viso kito. Aš norėčiau pritarti dėl Pekino, tačiau dokumente, kuriame, kurį mes dabar turime prieš save, yra tik tais keturi punktai apie šiuos klausimus. Kolega iš Rumunijos, aš negaliu ištarti jūsų pavardės, e, Stefan, na, negaliu e, ištarti tos e, pavardės, mane, man papriekaištavo kolegos, kad aš neteisingai ne, ištariu pavardės. Peksa, pekša, na, iš tikrųjų nežinau, kad pekša yra pras, blogas žodis, tai aš dabar labai atsargiai stengiuosi ištarti e, pavardės. Taigi, aš tikiuosi, kad mes galėtume nuspręsti dėl šitų iš ankstinių e, sąlygų ir, jie, ir tada tokiu atveju Pekinas būtų automatiškai e, patvirtintas. Ir tuo pačiu aš tikiuosi, kad Europos parlamentas galės pritarti visoms nuostatoms. Pane Keller. Dėkui. Noriu padėkoti kolegams, ypač Monikai, kuri puikiai susipažinusi su klausimu. Ačiū už visas pastabas. Taip pat dėkoju ir EIVT atstoviai už e, irgi išsakytus paaiškinimus. Dabar mano pastebėjimai. E, na, privalau patvirtinti, kad yra tokia lentelė apie skirtingas ambasadas ir kvadratinio metro kainas, kurios yra mažesnis už vidurkį. Tai e, mes tikrai galime stebėti. Tačiau nepamirškime, kad esame Kinijoje, e, sutarčių pobūdis kitoks, nes nuoma yra labai ilga ir kainos tuomet nėra tokios e, įprastos, tuo tarpu mūsų atveju tai yra trumpalaikis susitarimas. Dėl to aš noriu patvirtinti, čia pasėmiau EIVT dokumentą, kuriame aprašytas paskelbtas e, viešasis pirkimas to pastato nuomai. Ir buvo pateikti 13 pasiūlymų. Vėliau buvo išrinkti penki iš jų. Tai štai tas dokumentas yra labai samus ir ryškėja, kad e, kaina daug maž atitinka tą siūlymą. Tai sakyčiau, kad tai atspindi rinkos kainas tiek dėl ploto kainos, tiek dėl trukmės, nuomos trukmės. EIVT atstovė teisingai pažymėjo, kad ta nuomos rinka be galo dinamiška ir net pateikus pasiūlymą tą e, per nagrinėjimo laikotarpį kaina gali jau pasikeisti. Dėl to, dėl Pekino kainų aš norėčiau čia tiek ir baigti. Dar liko Londonas. grįšime prie Londro, bet pabaigime gal tada dėl Pekino. Paskiau. Jum, ponė, jums leidus paskiau išnagrinėsime tą klausimą. Iš tiesų, ponė Holmeier patikė pasiūlymą. Taigi dėl Londono, tai aš pasiruošusi viską išnagrinėti ir pateikti pareiškimą. Sutinku, kad ponė Holmeier geriau yra susipažinusi su situacija. Juk yra naujasis atstovas yra ir EIVT. Ir dėl to reikėtų pradėti jau tą bendradarbiavimą, kad e, būtų atsižvelgta į parlamento norą būti atstovaujamam e, keturiose, taip sakant, pasaulio kraštuose. Taip, ponė Holmaier, jau nuveikė tą darbą ir reikėtų su pateiktais dokumentais susipažinti, juos perskaityti ir tai gali būti geras pagrindas mūsų pokalbiams su EIVT. Tai siūlyčiau šiek tiek palūkėti, įsisavinti medžiagą ir suprasti, kaip veikia tie principai. Pone Holmeier. Das ist für mich keine Option.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 ne, nėra pasirinkimas, nes gerbiama kolegė, mes kalbėjomės tarpusavyje asmeniškai ir e, sakėme, kad mes uh, šiandieną norėtume bendrai priimti tokius sprendimus ir diskusijos su ARD tikrai nėra e, gera bazė ir uh, mes nuolat ginčiamės ir iš tikrųjų tai yra nedraugiškos e, dėrybos e, iš jų pusės Europos parlamento atžvilgių. Ir galiausiai e, parlamentas turi labai aiškiai aiškiai pasakyti, kad mes neleisime savęs vedžioti už nosies ir aš žinau, kad e, RT tai daro viską, kad e, tai nesitiktų ir e, nenori pripažinti Europos parlamento kaip savarankiškos institucijos ir nėra žinoma, kai, kokios buvo e, istorinės par, e, kainos Europos išorės veiksmų e, tarnybai, o ne rinkos kainos. Ir tos ankstesnės kainos yra gerokai kitokios nei kad šiandienos Londone. Ir, Negali būti, e, kad Europos parlamento personalas būtų e, vadinamas, traktuojamas kaip e, komandiruoti ekspertai. Taip negali būti. Ir išorės veiksmų tarnyba nori pasakyti, kad negali būti Europos parlamentui atstovaujama kitose šalyse. Ir Europos e, išorės veiksmų tarnyba jau e, derasi e, mėnesių, mėnesius. Ir mes manau, kad turėtume tiesiog priimti sprendimą ir tiek, nes ne, tada, mes tada išgirsime e, reakciją. Mes turime kažkokiu būdu paspartinti šitą procesą. Mes kalbėjomės Vašingtone e, apie tai su kolegomis ir e, mes turime remtis Lisabonos sutartimi ir dabar RD stengiasi nustumti į užkulisius Europos parlamento poziciją. Kolega Kelė, man labai gaila, aš, kad aš užtrukau tiek daug laiko. Ir labai gaila, kad taip dabar atsitiko. Aš labai paprašyčiau jūsų, kad kai, būtų bals, kai, būtų, kai bus balsuojama, tai su parlamentu ir su dėrybininkais e, e paminėti, e, kad būtų paminėta, kad e, mes jau daug nuėjome, yra sutartis paruoštos, dabar jas reikia tiesiog pasirašyti. Ir negalima daryti spaudimo parlamentui ne, e, ir reikalauti, kad būtų nuspręsta dėl Pekino. Ir ne, turime pasakyti e, RT, kad kitaip nebus. A, aš manau, kad kad mes turime e, priimti tą sprendimą bet kokiu atveju. E, problema e, yra ta, kad mes turime nuspręsti dėl, dėl Azijos ir Afrikos klausimų. Mes uh, turime tik to pa, tokios pat bazės kaip uh, Vašingtone, uh, ne, ne daugiau, ne mažiau. Ir 2010 metais e, Vašingtonė dėl to buvo susidėrėta ir paskui ratifikuota e, tarybos. Um, aišku, yra tai, kad į klausimą iškeltą nebuvo pakankamai išsamei atsakyta, taip pat aišku, kad e, trūko komunikavimo įvairiais lygmenimis, bet turime balsuoti dėl šio klausimo. Kito kelio nėra. Mano pasiūlymas e, du kart balsuoti. E, dėl pirmas klausimas būtų Pekinas ir antras klausimas, ar kai keturis taškus sieme e, su keliame kaip sąlygą, kaip sakė ponia Holmeier. Pone Keller, norėčiau klausti, ar balsuoti dėl e, to antro dalyko, nes mes neturime jokių duomenų, neturime informacijos ir e, man dabar atrodo, kad mes visi tarsi sutarėme. E, mes kalbėjome apie Londoną, antras dalykas apie kalbėjo kolega Stefanuta, Džekarta, Disabeba, Dž... Vašingtonas. Taip pat Dėl Londono kalbama apie situaciją, e, principus, apie e, Iš tikrųjų, kalbam apie keturias pasaulio e, dalis, bet iš tikrųjų apie penkias, nes Londonas išorės veiksmų taryba savo, kad tai nebebus Europos Sąjungoje. Taigi, atrodo, kad nėra sunkumų. Ir man atrodo, kad mes dėrėjomės, dirbome dėl šio teksto, šio teksto. neturėjome vis tik dokumento. Būtų apmaudu dabar balsuoti, bet jūs, pirmininkė, kaip norite. Man atrodo, kad tai yra darbo pagrindas. Gal mes galime balsuoti mm, dėl tos minties, kad tai yra e, dar, pagrindas tolesniam darbui ir paskui turėtume baigti ir e, aptarti šį klausimą su išorės veiksmų tarnyba. ir tos sąlygos e, neturėtų kelti problemų, sakote, bet kodėl sąlygos kelimas e, kelia problemą? Pirmiausiai noriu pasakyti, kad 11.30 atvyks ponas Marič Dar reikia keletą kitų klausimų aptarti ir aš nenoriu e, be pabaigos šiandien visą rytą kalbėti apie tai. Aš siūlau balsuoti dėl Pekino ir dėl tų keturių punktų kaip sąlygos, kelių taškų. Madame Guardia Zabal. Ponia Guardia Zabal. Ačiū pirmininkė. Aš negalėjau uh, atvykti laiku į posėdį, nes buvau kitame posėdėje, negirdėjau visų detalių, bet atrodo labai gerai, kad pranešėja su ankstesnė uh, pranešėja uh, pasikalbėjo. Ir gerai, kad mes galėjome pakalbėti, gerai būtų, jeigu galėtume išsameu apsvarstyti visas problemas, dabar neturime galimybės išanalizuoti visko ir e, apsispręsti, pavyzdžiui, tarp frakcijų, ar mes pritarėme pasiūlymams ar ne. Kadangi yra dar daug atvirų klausimų, šiandien po piet grįžkime prie šio klausimo po pono Hano. E, apsingimo. Ar dabar balsuosime, ar penktą po pietų, nebus jokio skirtumo, iki to laiko visi galės išsiskaityti tas 20 eilučių, tai, eilučių, tai ne 20 puslapį, 20 eilučių. Ir šiandieną 17 valdai turime būti pasirengę viską deramai apsvarstyti ir diskusija dėja negali vykti išsamesnė anksti. Šiandien po piet balsuosime dėl Pekino. Kitas darbo tvarkės klausimas susijęs taip pat su pastatų politika, tai yra keitimasis nuomonės dėl Palmerston pastato Bruselėje. E, Ačiū, pirmininkė. Ar čia dėl Frontex, ar dėl darželio kalbėsim? Palmerston Taip, tai yra Europos komisijos pastatas, kuris buvo naudotas darželiui ir galiausiai tenai e, dabar yra e, užklasinės veiklos centras. Tokia informacija. Buvo pateiktas pasiūlymas e, rekonstruoti visiškai rekonstruoti pastatą ir vėl įkurti tenai darželį. Deja, daug informacijos neturime. Nuo Frontexo klausimas šitas gerokai skiriasi. Tai yra tarsi, na, įspėjamasis pranešimas, nes reikėtų tikrai daugiau domenų, informacijos, bet aišku, kad ten būtų įkurtas darželis komisijos ir kitų institucijų, institucijų darbuotojų vaikams. Tai mm, kol kas aš siūlau teigiamai vertinti ir, taip sakant, uždegti žalę šviesą, kad komisija dirbtų toliau. Dėkoju, matau, kad laiko lieka vis mažiau, dabar diskusijų netesime ir prie to sugrįšime vėliau. Pone Keller. Varšuva, Frontexas. Prašom. Dėkui. Tai yra statybos. Ieškome būdų pastatyti pastatą Etijas. Nauja duomenų skirtų vizos informaciją apdoroti sistema. Taigi tai yra pastatas šiek tiek specifinis, žinoma, jis turėtų su savo sistemomis veikti 24 valandas per parą ir, žinoma, būtų priežiūros darbuotojai. Tai yra tam tikra duomenų bazė. Ir buvo nuspręsta, kad viskas bus įkurta šalia Frontexo, kuris jau veikia Varšuvoje. Ir EULIZOS duomenų bazė būtų bandoma apjungti su ETIAS. Tai irgi, taip sakant, taip vadinamas iš ankstinio perspėjimo pranešimas. Tai nėra Frontexas, nes veikla yra numatyta pradėti tik tai po poros metų Varšuvoje. Ir noriu pabrėžti, kad, pavyzdžiui, Frontexas e, mums jau pateikė savo 19-24 metų strategiją, kurios dar neturėjau laiko išnagrinėti, bet galėjau ją išplatinti ir komiteto nariams, nes e, labai pravartu suprasti, kaip Frontexo veikla yra planuojama ir kokia yra e, pastatų politika. Taigi galime pakankamai greit išnagrinėti šios klausimus ir mano nuomonė yra teigiama. Dėkoju. Kaip ir dėl Palmerstono mes šį klausimą išnagrinėsime vėliau. Devintas darbo tvarkės punktas - Europos semestras ir ekonomikos politikos koordinavimas. Žodį suteiksiu Margaridai Margės. Ačiū pirmininkė. Labai trumpai. Tai yra nuomonė. Ir ją rengdama stengiausi apsiriboti tik minimaliais pakeitimais. Ir pakeitimus galite jūs teikti iki sausio 22 dienos. Numačiau septynis punktus. Siūlome, kad į Ekono komiteto pranešimą būtų įtraukti septyni punktai. Pirmiausia, tai yra tvarus vystimasis, leidžiantis e, spręsti klimato kaitos, skaitmenizavimo ir kitus dalykus. Europos žalesis kursas turėtų būti strateginė, strateginis Europos pasirinkimas. Antra, mes suprantame, kad šitie iššūkiai turi poveikį ir visuomeniai ir ypač socialiniams teisėms. Dėl to atsiranda ir socialinių neligybių mūsų Europos visuomenėje. Dėl to mūsų antrasis siūlymas įgyvendinti Europos socialinio ramšio priemonės per šį Europos semestrą o taip pat norėtume, kad į Europos semestrą būtų įtraukti tvaraus vystimosi tikslai su rekomendacijomis kiekvienai šaliai. Trečia. Sveikiname, kad buvo paskelbta ataskaita apie bendrąją rinką. Šioje ataskaitoje vardinami bendrosios rinkos privalumai ES ir atskiroms šalims. Tačiau pranešime akcentuojama taip pat ir e, tie, kurie į biudžetą įmoka ir kurie gauna naudą. Toliau, kitas punktas - klimato kaitos tikslai. Europos komisija turėtų įtraukti Europos parlamentą į metodo nustatymo darbą skirtą klimato kaitos ir bioįvairovės klausimams spręsti. Reikia kurti tokią metodologiją, kuri būtų skaidri ir visa apimanti nes mūsų tikslai yra aiškus, skaičiais apibriešti ir dėl to reikia tokio metodo leidžiančio mums įsitikinti, ar tikslo yra siekiama, ar jis pasiektas. Taigi, parlamentas turėtų būti įtrauktas į procesą. Šeštas punktas. Laikomės nuomonės, kad Europos regionai yra netolygus, nevienodai įsivystę turiu omenyje CO2 emisijas. Ir Europos komisijos siūlytas mechanizmas turėtų užtikrinti na, nuoseklų pereimą prie užsibrieštų tikslų. Ir septintasis punktas. Kviečiame komisiją stiprinti Europos semestro metu demokratinę atsakomybę. Dėkoju, kas norėtų pasisakyti. ponas Fresler. Dėkui už darbą pranešėjų, už paaiškinimus. Labai svarbu turėti tokią priemonę kaip Europos semestras, kuri užtikrina skaidrų nuolatinį politikos koordinavimas lygmenių. Mano nuomonė, tai yra nepaprastai svarbu ir svarbu raginti valstybės narės per tą priemonę gyvendinti struktūrinės reformas, skaitmenimo, inovacijų, mokslinio tyrimų, investicijų srityje, e, užtikrinti tvarę aplinką. E, tokiu būdu galima užtikrinti didesnį konkurencingumą, žalesnį ekonomiką, e, užtikrinti lygybę. Būtent dėl to mes manome, kad uh, Įtrauktis, teisingumas labai svarbu e, visiems ES regionams, dėl to e, tai turėtų atsispindėti ir S biudžete kaip papildomai priemonėje. Žalisis kursas, saugimo strategija padės valstybėms narėms e, spręsti aplinkos apsaugos ir ekonominės problemas. Mes taip pat manome, kad modeliai susijęs su demografiniu problemų sprendimu yra būtini ir reikėtų tvaraus augimo modelėje taip pat tą problemą nagrinėti. Pirminkė kolegos, ekonomikos komitete rengiamas pranešimas, taip pat dirbau su mūsų nuomonės referente, ponė Markės. Ir E, matome, kad Europos Sąjungoje 1,4 e, procento pastaisiais metais e, augimas buvo BVP ir nedarbo lygis yra labai didelis 8,3 milijonai žmonių. E, žmonių. E, žinome, kad mūsų šalyje dirba neužtikrintomis darbo sąlygomis. Ir e, atėjo laikas keisti ES taisyklės, reikia užtikrinti fiskalinius pajėgumus savo ir e, tokiu būdu galėsime spręsti. Valstybės narės taip pat turi turėti fiskalinių e, galimybių tvarkytis su e, ekonominiais sukrėtimais. Daug iš mūsų kolegų dažnai sako, kad uh, E, grinieji mokėtojai biudžetą e, naudojasi bendrosios rinkos privalumais, galbūt tik Vokietija yra tokia, bet e, mes dėl ES biudžeto nukenčiame, pavyzdžiui, 8 milijardus eurų prarandame kasmet dėl socialinio ir fiskalinio derinimo. ES turėtų spręsti savo pačios sukurtas problemas, sukurta bendroji rinka bet matome, kad labai e, skirtingos ekonominės sąlygos e, valstybėse narise dėl to vyksta socialinis e, dempingas. Ir tekste sakoma, kad reikia kurti daugiau europinių struktūrų, bendrų Europos veiksmų, kas man kelia nemažą susirūpinimą. Ir Europos Sąjunga E, siekia veikti e, direktyvomis ir taip pat e, teikia rekomendacijas, pavyzdžiui, dėl struktūrinių reformų valstybėse narėse. Ir taip pat yra taikoma mm, perteklinio biudžeto deficito procedūra. Bet aš noriu pasakyti, kad pavyzdžiui, Komisija Europos 18 metais rekomendavo Prancūzijai įgyvendinti pensijų reformą ir noriu pasakyti, kad nėra nei viena ES institucija e, ar virš nacionalinė institucija e, tokia stipri, kad galėtų valstybei nariai aiškinti, ką ji turėtų daryti. Valstybė nariai žino geriau. Tai visiškai atitinka Europos komisijos dabartinę politiką, kuri nori tęsti tą biudžeto politiką. Ir dėl to manau, kad nuomonė yra subalansuota. Kalbama apie tai, kad negalime nieko palikti nuo šalyje ir norime įgyvendinti Europos socialinio ramščio principus, sukurti tvirtą biudžetą su tai yra ryštingais tikslais ir aiškia nuo savo išteklių suma. Taigi, dirbdama prie šių trijų dalykų, ES pajėgs spręsti klimato, demografijos ir skaitmenizacijos iššūkius. Jeigu norime, kad Europa klimato kaitos atžvilgių būtų neutrali, būtų inovacijų centras ir taip pat e, būtų išsaugotos socialinės apsaugos sistemos, kurios yra pasaulyje pačios efektyviausios, tai mums reikia, kad e, biudžetas būtų ir atitinkamas ir ponia Vaskės e, tą pabrėžia. Aš pateiksiu keletą techninių pakeitimų ir kurie bus konkretūs. Pirmiausia, tvaro, tvarios Europos, tvariai Europai skirtos investicijos. Norėčiau akcentuoti e, žaliąjį kursą, taip pat skaitmenizaciją, o taip pat e, kalbėsiu apie būtinybę, kad reikia užtikrinti žmonių teisę į darbą, e, kovoti su skurdu ir nepamiršti solidarumo tarp valstybių klausimo, kad tiek finansuotojai, tiek naudos gavėjai turėtų e, na, subalansuotą situaciją, žinoma, kovojant ir su mokesčių vengimu e, europiniu lygiu. Ta irgi norėčiau paminėti, nes yra tikrai biudžeto dalis skirta klimato kaitos klausimams spręsti, nes, žinoma, artimiausių metų mums reikėtų E, taip pat akcentuoti perėmimo laikotarpio fondą, e, žalį į kursą ir e, jaunimo fondą. Tai tas pereinamasis laikotarpis turi ne tik spręsti ekologinius klausimus, bet taip pat ir tos socialinio, socialinės pasiekmes. Ir tam, žinoma, reikalingas atitinkamas biudžetas. Ponas Andreisin, ačiū E, noriu pasakyti, kad mes galbūt pateiksime tam tikrų pakeitimų apie ekonominį modelį, klimato ramsti, taip pat socialinį ramsti. Nebenoriu kartoti kolegų e, pateiktų jau komentarų. Tik pasakysiu, kad yra gana svarbu dirbti, e, galvant apie naują ekonomikos modelį ir įgyvendinti pokyčius ekonomikoje. Taip pat reikia tolesnių diskusijų apie Europos semestrą ir mes tą galėsime padaryti savo nuomonėje. Galbūt ne mūsų tai yra užduotis, bet man noris sėti šias diskusijas e, su diskusijomis apie fiskalinės taisyklės, e, apie tai, kas turėtų būti juose ir ko ne. Mes matėme šios savaitės pradžioje laikraščių straipsnį apie tai, apie pavyzdžiui, klimato dalykus mums visiškai aišku, kad reikia. E, klausimas yra šiek tiek labiau prieštaringas negu kiti susijęs su Europos Sąjunga. Mes manome, kad kai kurias e, mintis reikėtų tikrai traukti į nuomonę apie naujus dalykus. E, Europos semestro tikslas - koordinuoti biudžeto politiką ir užkirsti kelią makroekonominiam disbalansui. Pone Markės labai e, teisingai pastebi demografinės problemas. E, de, pietuose, pavyzdžiui, Europos yra didžiulė e, demografinė problema. E, vaikų mažiau turi šeimos, o iš rytų labai daug žmonių išvyksta į e, e, kitas e, vakarų Europos šalis, pavyzdžiui, Rumunija penktadalį žmonių e, prarado, e, Bulgarija, kitos šalis apie 10-15 e, procentų taip pat labai aktuali ši problema Baltijos valstybėse. Dėl to atsiranda ekonominio disbalanso e, problema ir demografijos problemos gali tapti ekonomikos problemai. Pavyzdžiui, 25 metus e, investuoja Rumunija e, tam, kad paruoštų gydytoją, kuris paskui iš e, vyksta dirbti į Prancūziją, bet reikia Europos lėšas skiri tam, kad būtų sustabdytas protų nutiekėjimas, reikėtų atgręžti tendencijas. Ir ką mes darome, mes e, giname sanglaudos politiką, tai yra e, ne labdara, tačiau pagalbos solidarumo priemonė. Dėkoju dar kartą pranešėjai ir norėčiau, kad būtų būtent e, patikslintos nuostatos susijusios su demografiniais dalykais. Dabar ponas Papadimulis. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegiai poniai Markės. Dėkoju jai už nuomonės projektą. Jau keičiamas pavadinimas metinė augimo apžvalga e, e, tvaraus augimo skyrius dėl to, kad atsirado e, žalesis kursas. Tai ne vienas naujas dalykas, reikia galvoti ne vien tik apie pavadinimą, reikia galvoti ir apie trečio Europos semestro ciklą. Mes turime išanalizuoti būtinybę uh, E, peržiūrėti semės, jums reikia visą apimančio plano. Mes turime užtikrinti teisingą tvarų augimą be jokių išimčių. Ir um, mes taip pat uh, matėme, kad labai daug buvo viena šalių veiksmų. Buvo labai daug paimta paprasčiausiai skaičių, neatsižvelgiant į socialinį aspektą uh, ir Eurozona Europos Sąjungoje matėme, kad padėtis e, pablogėjo, ekonominės neligybės atsirado daugiau. Kolegos apie tai kalbėjo, kalbėjo apie e, sanglaudą ir apie protų nutekėjimą. Mes matome iš tam tikrų e, požymių, kad reikia peržiūrėti semestrą nes lėtėja ekonomikos augimas, gilė neligybė, nedarbo problema išlieka. E, kolegė ponė Markės pateikė nuomonę, kurioje kalbama apie tai, kad e, svarbu rasti naujus, apibriežti naujus semestro tiklus ir darnaus e, vystimosi tikslus jungtinių tautų įtraukti. Ir mes dėl to turime daug ką pakeisti, pavyzdžiui, mūsų prioritetus. Mes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 Mes kalbame apie daug dalykų tuo pačiu metu. Džiaugiamės tuo, kad ES ketina būti lyderė įvairiausiose srityse, tai labai svarbu. Tačiau reikėtų suprasti, kad išeities taškas gali būti skirtingas skirtingiems veiksmams. Aš manau, galvoju dabar apie e, minimalų atlygį ir e, jo netgi mažinimą dėl įvairių priežasčių. Pavyzdžiui, e, institucijos atsakingos už mokesčius imasi tam tikrų veiksmų ir mes taip pat kalbame apie augimą, tai yra labai svarbu. Tačiau pokyčių procesai Europos Sąjungoje, regionuose, valstybėse narėse yra susijęs su skirtingais išeities taškais, pradžia. Ir reikia galvoti apie įtraukti, apie pokyčius, kurie būtų teisingi. Reikia apie sąžiningą pertvarką galvoti, reikia nepamiršti regionų, e, valstybių ir e, tų valstybių, kurios gyvena skurdžiau po antrojo pasaulinio karo. Reikia siekti, kad jos e, prisilygintų, susilygintų su kitomis. Yra ir regionų, kuriuose situacija prastėja. Todėl reikia kalbėti apie realią padėtį ir sąžininga pertvarka. Ji turėtų būti vertinama atsižvelgiant į dabartinę situaciją. E, aišku, ES turi būti pertvarkų lyderė, tačiau reikia nepamiršti ir realybės, kad nereikėtų žengti mums atgal. Please, briefly, already... Pasistengkite kalbėti trumpai, nes jau ponas Maričius beldžiasi į e, duris. Dėkuoju, pirmininkė. E, norėčiau visiems padėkoti už tai, kurie pasisakėte, už jūsų indėlį. Visų pirma, noriu pastebėti, kad e, tai yra nuomonė ir konkomitetas turi pagrindinį pranešėją. Taigi, kaip sakiau nuo pat pradžių, tiesiog pateikite e, keletą pasiūlymų, kaip e, paprastai būna su nuomonėmis. Ir mes e, siūlome mm, ekon pagrindiniam pranešėjui. Trumpai tariant, nors tai yra nuomonė, tai suteikia mums galimybę šiame komitete aptarti tokias temas, kurios įdomios mums visiems. Ir e, visa tai turi didžiulę įtaką biudžetui. E, būtent e, visa žalesis kursas, jo įtaka daugiametį finansiniai programai ir panašiai. Ir buvo pateiktų pakeitimų, kurie turėtų būti įtraukti į pranešimą ir noriu priminti, kad sausio 28 yra terminas, iki kada reikia pateikti pakeitimus. Taigi dėkoju visiems ir dėkoju Jums už visus pasiūlytus pakeitimus ir pasiūlymus. E, dėkoju. Dabar 10.11 klausimą nagrinėsime po pietų, po diskusijos e, apie Europos investicijų banką ir po to mes turime balsuoti dėl Pekino. Sakiau, mums reikia pakankamo kvorumo, kad mes galėtume nubalsuoti. Dabar norėčiau pasveikinti poną Marič, pakviesti jį ir paskui tęsime darbą toliau. We resume our agenda and uh, I do this by welcoming. Labai šiltai norėčiau pasveikinti uh, poną Zdavko Marič ir ne tik pasveikinti, bet ir nuoširdžiai jam padėkoti už tai, kad uh, pakvietėte mūsų uh, priemėte mūsų pakvietimą, tai yra finansų ministras ir uh, tiksliau viceministras ir Be abejo, jis dabar e, šešis mėnesius pirmininkauja ECOFIN tarybai. Ir be abejo, tai e, yra e, teigiamas ženklas dėl Kroatijos pirmininkaujančios valstybės noro bendradarbiauti tarp mūsų institucijos ir be abejo tai atsispindi mūsų atsakomybėse. Ir biudžete, biudžeto komitete yra pradėti nagrinėti e, keli svarbus dokumentai e, arba e, laukia sprendimo. Turiu pasakyti, kad DFP nėra ir nuosavi ištekliai yra vieni iš tų dokumentų, tačiau taip pat atitinkami kiti teisės aktai Europos pinigų ekonomikos ekonominės pinigų sąjungos srityje ir teisės viršnybės e, srityje. E, ir taip pat yra mums labai svarbus, tarp jų ir žaliojo kurso investicinių planas. Ir be abejo, mes labai gerai žinome, kad e, ne viskas yra ekofino kompetencijoje ir Kroatija, kaip ir mininkaujančioji valstybė, turi bendradarbiauti su Vokietijos, Vokietija, kurie pirmininkaus vėliau. Ir ir turi Um, bendrauti su jais dėl 2021 metų biudžeto. Ir uh, aš norėčiau suteikti žodį premjerui, um, vice, vicepremjerui Marič. Dėkoju. Gerbiami parlamentarai, gerbiami uh, komiteto nariai, gerbiami parla, uh, gerbiamas ponios ir ponai, man labai malonu būti čia, susitikti su jumis ir turėti galimybę kreiptis į jūs pažymint keletą svarbiausių dalykų. Mes esame jauniausia e, Europos, e, e, jauniausias Europos šeimos narys ir dabar mes perėmėme pirmininkavimą ES tarybai ir mes išgyvename tikrai didžiulį susijaudinimą ir pozityves emocijas. Ir aš labai gerai žinau, kad Daugelis žmonių Zagrebe vyko, darė labai didžiulį darbą ir Briuselėje taip pat. Taigi vakar um, vyko pirmas mūsų uh, tarybos posėdis, kuriam pirmininkavo Kroatija, Kroatijos ministras, manau, labai gerai praėjo. Aš antrą kartą šiandieną kalbu e, Europos parlamente ir ką tik kalbėjau ekonomikos reikalų komitete, tad atsiprašau, kad pasikartosiu, jeigu kažkas iš jūsų buvote ir aname komitete, mes tik ką baigėme savo posėdį ten, jis buvo labai neblogas, diskusija buvo gera ir kaip pirmininkas e, sakė, Be abejo, idėja buvo atsakyti kiek įmanoma daugiau klausimų e, susijusiais svarbiais aspektais ir Be abejo, tiek, kiek leidžia mūsų kompetencija ir ypač kalbant apie daugiametę finansinę programą ir kitų metų biudžetą. Mes žinome, kad nu, visi žinome nuo pat pradžių, kad jis šiek tiek ribotas ir mes tam tikrą prasme laukiame politinių gairių skirtingomis temomis. Tačiau, be abejo, būsiu, mm, mielai iškelsiu keletą klausimų ir mielai e, surinksiu iš jūsų, e, sulauksiu iš jūsų klausimų ir komentarų. Labai trumpai aš norėčiau pristatyti Kroatijos pirmininkavimo biudžetą ir finansinius prioritetus ir po to mes galėsime e, pereiti prie klausimo atsakymų sesijos. Taigi, gyvename įdomiais laikais Ir aišku, įdom, įdomus laikas visada yra e, santykinis terminas. Mes tik pradėjome naują institucinį ciklą, mes e, artimai bendradarbiavame su Europos komisija ir Europos parlamentu ir e, mūsų pringaučia valstybė padedant valstybėms narėms komisijai ir Europos parlamentui. E, mums šis laikotarpis yra svarbus ir norėčiau pabrėžti mūsų pagrindinį moto stipri Europa iššūkių pasaulyje. Iš tiesų tai lengvai galima būtų išversti, e, perkelti prie dabartinių aplinkybių. Kaip jau sakiau, mes kaip ir minkaujančia valstybė padarysime visą, ką galime, kad E, atliktume savo darbą ne tik gerai, bet ir konstruktyviai su e, pozityviais rezultatais ir um, tikimės bus tinkam, tinkama, uh, tinkama mūsų pirmininkavimo pabaiga. Taigi kokie keturi pagrindiniai prioritetai? Ir mes turime kelis klausimus, kuriuos norime iškelti, kurie mums atrodo svarbus visai ES ir ne, o ne konkrečiam e, šalių skaičiui. Taigi, aš pradėsiu nuo šitų globalių prioritetų, pirmiausia, tų, kuriuos e, plėtoja Europa. Mes paraginsime e, įtrauklę, tvarę, subalansuotą ES plėtrą ir skatinsime skubų demokratinių iššūkių Mm, klausimą. Taip pat turime padidinti ES konkurencingumą per sanglaudą ir konvergenciją ir atsižvelgsime į tvarų augimą ir klimato kaitą. E, ta prasme mes esame pasirengę pradėti horizontales diskusijas dėl naujojo žaliojo kurso. Antras prioritetas - Europa, kuri jungia. Ir mes norime paskatinti skaitmeninį transporto ir energetinį e, junglumą ir sprendimą spręsti naujos technologijos iššūkius bei skaitmenizacijos, kurios um, užtvindo mūsų visuomenę. Taip pat mes turime priimti kitas iniciatyvas, kurios užtikrina stiprią sąsąją tarp ES piliečių per sportą, kultūrą, švietimą ir taip toliau. Trečiasis prioritetas yra Europa, kuri gina. Ir stiprindami piliečių saugumą tiek viduje, tiek išorėje mes dirbsime pritaikė kom, išsamų požiūrį į migraciją. Ir mes žinome, kokia yra sąjungos, kokios yra sąjungos naujos strateginės gairės saugumo ir teisingumo srityje. Ir galiausiai įtakinga Europa. Ji atlieka svarbu vaidmenį ir globalių mastų ir kaiminystėje. Europos vakarų Balkanų viršūnių sustikimas vyks Agrebe 2020 m. gegužę. Ir mes turime turime daug lūkesčių. Mes suprantame, kokią e, galę turi e, stojimo procesas ir mes toliau e, skatinsime ES plėtrą ir raginsime priimti visus, kurie atitinka visus narystės kriterijus. Sprendžiant šitos prioritetus, mums reikės ir finansinės paramos. Mes turime atsižvelgti į daugiametę finansinę programą ir metinį biudžetą. DFP paketas apimantis visus susijusius pasiūlymus taip pat yra yra mūsų pirmininkavimo e, pagrindinis prioritetas. Kaip žinote, visgi šitas procesas dabar yra e, Europos vadovų tarybos rankose, Žan Mišelio rankose ir e, kitų. Uh, valstybių, e, valstybių narių prioritetų e, rankose. Ir mes toliau tęsime dėrybą su Europos parlamentu dėl sektorinių teisėkuros pasiūlymų dėl DFP, e tam, kad galėtume užtikrinti sklandžią, sklandų perėjimą tarp dabartinių pro, kartų programų. Dėl DFP mes, kaip pirmininkaujančioje valstybė, norime sukurti stiprius santykius su Europos parlamentu ir toliau mes tęsime nusistovėjusią praktiką, keisdamiesi nuomonėmis su Europarlamentu prie prieš ir po to, kai vyks TVR, kur bus sprendžiamas DP klausimas. Informacijos pasidalymas bus esminis, kad e, užtikrintume mūsų bendradarbiavimą. Kai mes gausime gairių iš vadovų tarybos, e, Kroatija taip pat pradės e, E, nagrinėjimą pastraipsniui tų teisės aktų, kurie reglamentuoja e, nuosavų išteklių paketą. Kalbant apie metinio biudžeto procedūrą, 2021 metų biudžetas bus pirmasis naujojo e DFP ir taryba šiuo metu rengia savo gairias 2021 metų biudžetui ir jos bus pristatytos šio komiteto atstovams per pavasario šalies darybas. Metinė procedūra tada bus, bus pradėta tinkamai, kai komisija komisija pristatys savo pasiūlymą dėl biudžeto projekto. Iš tarybos pusės darbas bus atliktas ateityje, pirmininkaujant Vokietijai. Dabar trumpai norėčiau pakalbėti apie skaitmeninius, apie teisėkuros teisės aktus ir mūsų darbą. Ir 2000, spalio 9, nuo spalio 9 taryba labai sun, sunkiai dirbo dėl reformų programos ir šitą tekstą anksčiau su jumis, su, jums atsiuntė ankstesnė primkaujančia valstybė. Pagrindinė e, mintis yra tokia. Mes manome, kad Europos parlamento e, pranešimas galėtų remtis e, šiais e, blokais ir tai labai stipriai E, paspartintų bendrą teisėkurininkų darbą ir padės e, paspartinti struktūrinės reformas ir investicijas. Ką tik įvyko labai e, išsami diskusija ankstesnėme komitete ir mes labai gerai suprantame, kaip mes turėtume pas, paspartinti augimą ES ir atskirose valstybėse narėse. Ir e, mes, kaip rinkiaučia valstybė, labai aiškiai pasakome, kad kokia be būtų reikalinga parama, kad būtų paskatintos struktūrinės reformos Europos lygmenių, e, reikia e, tos paramos bet kokiu atveju. Ir tai ypač svarbu, kalbant apie investicijų paramos programą. Keli žodžiai apie pagrindinius pakeitimus, kurie buvo padaryti palyginus su ankstesniu komisijos pasiūlymu. Viena vertus, e, reformos įgyvendinimo priemonę pakeitė E, skyrius, kuris apibrėžia e, biudžeto instrumentą e, konkurencingumui. Ir antra, konvergencijos ir reformų priemonė buvo sukurta tam, kad pakeistų konvergencijos priemonę. Ir galiausiai buvo padaryti nedėlį pakeitimai, pakeičiant techninės paramos priemonę. Mes taip pat sveikiname bendrą supratimą, kurį pasiekė Europos parlamentas, suderinant esamus finansinius instrumentus E, pagal Invest EU programą. Ir mes toliau turime dirbti su šito teisės aktu e, tiek, kiek mums tai leis DEP. E, pirmininkė, ponios ir ponai, tai pati mūsų rinkamo pradžia ir mes turime ambiciją užtikrinti tinkamą pažangą per ateinančius šešis mėnesius, kalbant apie biudžetą, ir mes tikimės tai padaryti konstruktyviai, bendradarbiaujant su Europos parlamentu. Tuo baigiu savo apžvalgą ir aš esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Ačiū. Much, Maric, this... Ačiū ponui Maričiui už įvadinį žodį. Kaip tęsis mūsų posėdis? Pirmiausia, siūlau žodį suteikti biudžeto komiteto koordinatoriams. Ir jeigu liks laiko, nes mes turime baigti iki pirmos, tuomet vyks spontaniški pasisakymai. Taigi pradėkime nuo pono Fernandės. Dėkoju, gerbiamas pirmininkė, aš kalbėsiu portugalų kalbą. Gerbiamas e, ministrė, sveiki atvykę ir aš esu įsitikinęs, kad mes tikrai būsime tais partneriais, kaip jūs sakėte. Mums svarbu sanglauda konvergenciją. Ir daugiametė finansinė programa mūsų supratimu tikrai bus e, patvirtinta, bet su sąlyga, jeigu bus e, padidintos nuosavos išlaidos. Nes e, norėčiau jūsų paklausti, kokį vaidmenį esate numatę šiame procese ir ko jūs tikitės iš parlamento. Nes mes vis kovojame dėl BŽUP 3 procentų, bet 1,3 procento irgi neatsirado iš dangaus. Tai yra tiesiog diskusijų rezultatas. Prašom paspausti mikrofoną. Tai yra politinių susitarimo ir programų rezultatas. Kitaip sakant, už to slypi tam tikras turinys. Ir mes nenorime, kad, pavyzdžiui, būtų nurėžtos lėšos moksliniams tyrimams ir inovacijoms arba BŽUP. Tai aš norėčiau, kad jūs pasisakytumėte šiuo klausimu, nes jeigu yra naujos politikos, reikia ir naujų išteklių, naujos programos, nauji prioritetai ir, akivaizdu, naujos lėšos. Tai noriu paklausti, ką jūs mastote apie šį instrumentą skirtą sanglaudai ir konvergencijai. Nes jisai kaip ryškėja daugiau naudos teikia turtingoms valstybėms, kurios padeda skurdžiosiams. Mes norime kaip greičiau susitarti dėl BŽUP ir jūs turėtumėte įsiklausyti į parlamento pasiūlymus e, dėl 1,3 procento. Tiesiog tai yra ES poreikio atspindėjimas. Ačiū, ponia Guardija Zaval. Sí, muchas gracias, eh, presidente, y bienvenido. Dėkui, pirmininkė. Noriu pasveikinti Kroatijos e, ministrą, negalėjau e, klausytis e, jūsų diskusijoje konkomitete, ne, negalėjau dalyvauti posėdėje, dabar jūs kalbėjote apie investicijų programą ir norėčiau E, jūsų paklausti, kaip ir kolegos apie tai. Mes jau vėluojame su šia priemonė, kaip ir beje su kitomis, bet aš pirmiausia galvoju apie šią priemonę, nes pirmia, Europos parlamentas e, turėjo sustoti, nes e, laukėme sprendimo iš euro grupės, nes mums atrodė, kad nėra praspi, prasminga dirbti mums, žiūrinti komisijos pasiūlymą, kol nematėme euro grupės ir tarybos nuomonės, kuri galėjo visiškai būti kitokia negu mūsų, dėl to ir viskas įstrigo. Ir programos e, gyvenimo sėkmė priklauso nuo dėrybų dėl daugiametės finansinės programos ir investicijų e, programa 10 e, milijardų 15 ar 25 milijardai vienas dalykas ir paskui turime suvokti, kad kriterijai negali būti tie patys vienai sumai ir kitai. Uh, Ir e, dar noriu pasakyti, kad dėrybų e, langas, dėžutė daugiametiai programai tie punktai, kurie įrašyti į tas darybų dėžutės, yra esminiai, dėl kurių taryba ir parlamentas turi susitarti ir tai turi būti užfiksuota parlamente. Ir parlamentas kol kas neturi skaičių, nes e, nepasiekta pažangos dėl daugiametės finansinės programos. Pagrindiniai punktai dėl pasidalymo kriterijų yra toje darybų dėžutėje ir taryba galbūt dėl viskos tars e, vienbalsiai ir savo e, ruoštų, tai kaip tada parlamentas galės dalyvauti diskusijose. Ir žinome, kad viską pirmininkaujantys šalis visko negalės padaryti, bet pasiūlymai dėl reglamentų ir panašus dalykai iš pirmininkaujančios šalies turi ateiti. Taigi. Pane Jie, dėkui pirmininkė, gerbas ministrė. Ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį. Pasisakyčiau keliais klausimais. viena iš paskutinių aktualių dėl DFP Europos parlamente yra pirmininkų suėgos sprendimas įšaldyti dėrybas. Kaip jūs į tai sureaguosite? Ar jūs ketinate sektorinės diskusijas spartinti? Nes po šio sprendimo Vakar regi komitetas irgi nusprendė išaldyti dėrybas dėl regioninės politikos, sanglaudos politikos, o juk Kroatija labai pasisako už sanglaudos priemonių stiprinimą. Ir e, ta prasme Kroatijos ir Europos parlamento pozicijos sutampa, mes esame sąjungininkai. Tai <laughs> toks ir klausimas, kaip jūs pasinaudosite mumis, parlamentu, kaip sąjungininku ir e, ginsite savo poziciją. Ir trečias klausimas dėl nusavų išteklių. Darbo programoje jūs nurodėte, kad stengsitės mm, užbaigti dėrybas dėl nusavų išteklių. Ar tai reiškia, kad nuosavi ištekliai bus traktuojami taip pat kaip ir išlaidos? Ar jūs galite patvirtinti, kad diskusijos šiuo klausimu nebus pačios paskiausios darbų sąraše? Ir dar dėl turinio, kaip jūs įsivaizduojate tą nuo savų išteklių reformą, kuri, kaip jūs suprantate, parlamentui yra labai svarbi. Ir dar vienas pastebėjimas dėl jūsų pirmininkavimo. Savo programoje jūs pasisakote už fiskalinių taisyklių, teisingų taisyklių taikymą visiems ir kovą su mokesčių vengimu. Kaip šiuose e, pajamų ir išteklių srityse mėginsite įtraukti parlamentą ir e, kaip įtikinti E, jūsų kolegas, kurie tam prieštarauja. Dėkui, ponas Andris. Dėkoju, ministrė. Mes tikrai manome, kad dėl DFP jūs vaidinate svarbu vaidmenį, ypač dėl sektorinių programų, galbūt net daugiau nei dėl viso bendro DFP paketo. Mes, e, pavyzdžiui, kai kuriuose valstybėse atkliaujamės jūsų šalimi, kur yra labai svarbi, nes jūs turite kitokią poziciją nei, e, pavyzdžiui, didžiosios šalis donoras. Dėl to mums reikia jūsų požiūrio, kitokio požiūrio ir iš tikrųjų Biudžetas tik tai, nėra tik tai skaičiai, bet ir vertybės. Ir čia klausimas iš kitos operos dėl jūsų prioritetų, kaip jūs kovosite už tą Europą. Tai yra ir pirmininkaujančios valstybės, daugelio Europos tarybos, nevyriausybinių organizacijų e, tikslas Tai yra ta migracijos sritis. Kaip bus finansuojamos migracijos programos e, veikiančios, pavyzdžiui, Kroatijos pasienė. Tai klausimas būtų toks. Jeigu jūs pritarėte minčiai, kad biudžetas susijęs su be kitako ir vertybėmis bei pamatinėmis žmogaus teisėmis, tai kaip jūs vertinate tas NVO informacijos pranešimus, jog situacija Kroatijos pozicijoje yra apgailėtina, nes mm, vis viena juk vyks dėrybos dėl biudžeto ir migracijos klausimais. Gerbiamas ministrė, Dėkoju, kad atvykote, kad mes su jumis kalbamės. Susipažinau su jūsų programa ir turiu du klausimus. Pirmas dėl nusavų išteklių, nes tai yra jūsų Kroatijos pirmininkavimo pir, mm, pirmenį, prioritetas. Mūsų ID frakcija tai vertina skeptiškai, nes tai reikš, kad ES biudžete ištekliai bus padidinant didinti e, įnašų sąskaitą. Mes norėtume sužinoti, kokia yra jūsų pozicija šiuo klausimu. Antras klausimas dėl 21-27 DFP dėrybų, nes Europos parlamentas laikosi kitokios nuomonės, nori didesnio biudžeto, o kom... komisija laikosi kitos pozicijos. Tai tarybos. E, tai kaip Jūs matote tas dėrybas tarp parlamento ir tarybos? Dėkoju, ponas Zončia. Ačiū, pirmininkė. jūsų pirmininkavimas turėtų suteikti tokį šviežią požiūrį į mūsų visą veiklą, politiką ir dėl to noriu Jums palinkėti sėkmingo pirmininkavimo. Žinau, kad turite ir savo poziciją, savo projektų, Jūs labai detaliai pristatėte keturias rytis ir dėl to noriu paklausti, ar Jūsų plane yra numatyta vietos trijų e, taip vadinamų aspektų projektui Mm, kaip yra numatoma finansuoti tokio pobūdžio iniciatyvas. Su tuo susijusi turiu ir kitą klausimą. Tai yra Karpatų projektas. Nes Kroatija yra šalis prie Karpatų kalnų ir labai įdomu, kaip būtų finansuojamas uh, būtent pastarasis projektas, kuris yra labai svarbus tarp valstybinių teritorijų, tų zonų stiprinimui. Ačiū, ponas Papadimulis. Gerbiamas ministras, iki atvykę į mūsų komiteto posėdį. Noriu nuoširdžiai palinkėti jums sėkmingo pirmininkavimo. E, bet noriu pastebėti, kad jūsų sėkmė, žinoma, bus vertinama rezultatais ir tuo, kaip jums pavyks pasiekti ryštingų tikslų. Ponas Lankovičius prieš keltą dienų pristatė pirmininkavimo prioritetus ir minėjo, kad sanglaudai skiriamas svarbus dėmesys. Ir tam bus reikalingi ir tarybos pasiūlymai, kurie buvo pateikti dar pirmininkaujant Suomijai. Jūs esate finansų ministras ir puikiai disponuojate skaičiais, nes tarybos pasiūlyme numatyta sanglaudai e, skirtos lėšos yra mažinamos 13 procentų, o konkrečiai sanglaudos fondui net 48 procentais. Tai manome, kad kaip įmanoma padaryti daugiau su mažiau pinigų. Yra toks prieštaravimas tarp jūsų deklaruojamų tikslų ir tarybos pasiūlymo. Tai kaip jūs mėginsite tą spragą užpildyti? Kitas klausimas dėl DFP. Pirmiausia, dalį DFP sudaro 21 metų biudžetas. Ir dėja, situacija yra aklavėtėje, nes EP pasiūlymas, kaip jis buvo pristatytas koordinatorių um, posėdėje, mums reikia papildomų lėšų siekiant užsibrieštų tikslų, tai yra 1,3 procento papildomo finansavimo. Taigi parlamento siūlymas yra didelis. Ir mūsų netenkino Suomijos pasiūlymas. Buvo gerokai mažiau numatyta lėšų lyginant su įgyvendinta DFP. Ir dabartinis taip, tarybos pasiūlymas reiškia, kad bus mažiau 236 milijonai. Arba 15 milijardų mažiau nei siūlė komisija. E, ar jūs ketinate aktyviai e, spręsti klausimą, ar viską paliksite Mišelio rankose? Ar ketinate per savo pirmininkavimą viską įspręsti, ar jūs gal tik tai išpurensite dirbą pirmininkausinčiai Vokietijai? Dėkuoju dabar dar papildomą galimybę paklausti, o paskui sutiksi, suteiksime žodį ponui Marič, kad galėtų atsakyti į pateiktus klausimus. Ponas Rezler. Dėkuoju, pirmininkė. Dabar kalbėsiu kroatiškai. Imas pirmi, e, ministro pirmininko pavaduotojo norėčiau pasveikinti jūsų sėkmingą pirmininkavimo pradžią. Niekas nebejoja, kad nežiūrint kitų prioritetų, dėrybos dėl daugiametės finansinės programos bus e, svarbiausias e, klausimas ateinantiems keletui metų. metų. Kroatija turės suvaidinti savo atitinkamą vaidmenį pirmininkavimo metu šioje srityje. E, turime galvoti apie sanglaudos politiką, jos išteklius. Ir tie ištekliai neturėtų būti skirti Europos tradicinėms politikos sritims. Reikia prisiderinti prie šio laikinių iššūkių ir prioritetų darybos taip pat bus labai svarbios dėl sumų skiriamų iš e, šios daugiametės programos. E, jos yra labai sudėtingas klausimas, kuris yra susijęs su kitais e, sektoriais politikos. Šios dienos diskusijose jau keltą kartų buvo minima 1,3 bendrių nacionalinių par, pajamų procentas. Tas skaičius nepaimtas iš lubų. Paprasčiausiai jisai yra e, paimtas iš mūsų politinių prioritetų, vadovų tarybos, Europos komisijos, tas skaičius minėtas ne kartą. Ir nematau jokios priežasties tiksliau neįsivaizduoju, kaip galėtume įgyvendinti visus mūsų tikslus, pasiekti tikslų, įgyvendinti prioritetus visus, jeigu neturėsime e, nuosavų išteklių reformos. Neatsiras, jeigu naujų išteklių. Tai yra visiškai aišku ir man būtų įdomu būtų pasiteirauti apie reformą nuosavų išteklių sistemos, ką per ateinantį pusmetį ketinate daryti, atsižvelgiant į dėrybas dėl DFP ir kitus susijusius klausimus. Dėl visų šių priežasčių dar kartą norėčiau palinkėti Jums sėkmės per Jūsų pirmininkavimo pusmetį ir tikiuosi dirbsite glaudžiai su Europos parlamentu, kad būtų galima patvirtinti šią programą daugia metę, kaip galima greičiau. Ponas Levandovskis, dėkoju. Mes labai esame patenkinti, kad ministras pas mus lankosi. Sustarimas dėl DFP yra tikrai didžiulis galvos skausmas. Tačiau nebus tik jūsų kaip ir minkančios šalies šiuo metu galvos skausmas, nes tarybos e, atsakomybė yra ieškoti sutarimo dėl šios programos. Prisimenu, kaip Hermas e, Van Rompojus buvo atsakingas už ankstesnę šio laikį, dabartinę e, daugiametę finansinę programą ir jisai dirbo su sosnėmis dėl skaičių, taip pat siekė palengti į savo pusę ministrą pirmininką Cameroną. Ir paskutinę minutę net ir balsavo dėl šios programos e, šalis, kurios nebuvo patenkintos pasiūlymų. Ir aš tikiuosi, kad ponas Mišelis taip pat supranta, kokios yra jo prievolės, nes kitaip mes negalime tikėtis, kad tarp vyriausybinių mastų bus susitarta. Ir parlamentui tas laikas yra um, labai uh, E, nema, nemažą susierzinimą keliantis laikas, kadangi turime laukti. Ir dar vienas dalykas, e, metiniai biudžetai neturint DFP bus labai sudėtinga parengti e, metinius biudžetus. Dėkoju. Ačiū, ponia Markis. Kalbėsiu portugališkai. Labai ačiū, pirmininkė. Norėčiau pirmiausiai padėkoti ministrui už tai, kad jis atvyko į parlamentą susitikti su jumis. Žinau, kad ką tik lankėtėse Ekon komitete, neturėjau galimybės išklausyti jūsų ten, bet dabar jūs lankotės biudžeto komitete. Tikiuosi, kad jūsų apsilankimas šiandieną yra tam tikras ženklas ateičiai, kuris parodo, kaip jūs ketinate dirbti su parlamentu, kaip pirmininkaujantis šalis. Man daug e, susirūpnio kelia e, vienas klausimas, tai yra daugia metė finansinė programa ir visam komitetu taip pat. Aš esu beje pranešėja šiuo klausimu. Tikiuosi, kad e, jūs, kaip pirmininkaujantis šalis, kalbėsite su uh, sanglaudos uh, grupės bičiuliais Lisabonoje vasario mėnesį, tam, kad galėtumėte geriau suprasti, kokia svarbi yra sanglaudos politika ir kokia jis svarbi bus būsimoje DFP. Manau, kad per tą sustikimą jūs galėtumėte mm, pamatyti viską iš kitos perspektyvos, platesnės ir e, perkelti prie darybų stalo užmojus naujus. Ir dabar norėčiau jūsų kai ko paklausti. Pirmiausia, dėl darybų dėžutės Suomija e, pirmininkavusi balandį parengė tą darybų dėžutę, Europos parlamentas e, pateikė savo pasiūlymus, kad būtų užtikrinta, jog parlamento pozicija bus matoma tiek ir platesnėje e, sistemoje DFP, tiek komitetų prioritetai, kad atspindės pagal sritis politikos. Ir buvo bendro sprendimo elementai taip pat toje, e, numatyti toje darybų dėžutėje. Aš dabar norėčiau pateikti Jums klausimą. Jūs žinote, kokia yra situacija. Esu tikra, kad kai rengėtės e, atvykimui pas mus, Jūs išnagrinėjote, kokia yra parlamento pozicija dėl DFP Taigi klausiu, ar jūs kaip pirmininkaujantį valstybę nariai ketinate išlaikyti dabartinės nuostatas darybų dėžutėse, ar siūlysite naujus elementus? Ir dar vienas dalykas - kalendorius. E, ką tik kalbėjęs kolega, ką tik e, jums pateikė tokį pat klausimą. Ir jūsų ministras pirmininkas e, sakė, kad norėtumėte, jog DFP būtų patvirtinta jums pirmininkaujant. Manau, kad ministras pirmininkas nieko kito ir negalėjo pasakyti, tačiau noriu paklausti, kaip jūs e, galvojate apie tvarkaraštį, kas gali būti padaryta jums pirmininkaujant ir taip pat noriu palinkėti jums sėkmės pirmininkaujant. Tikimės, kad jūsų geras darbas e, paveiks teigiamai ir mus. Ponas Olbricht. Aš esu vienas iš e, taip pat bendrų e, pranešėjų, bendra pranešėjų dėl DFP. Ir aš tikiuosi, kad jūs e, su mumis, kad mes galėtume su jumis, kaip ir minėjau, čia šalimi gerai bendarbiauti. Anksčiau uh, E, taip nebuvo. Prieš tai pirmininkavusi šalis e, diplomatiškai elgėsi su mumis, sim, kaip simbolinį partnerį mus vertino. Ir tikiuosi, kad jūs, kaip pirmininkaujantį šalis, kitokį požiūrį pademonstruosite dėl, dėl taip vadinamo uh, gag ir kitų dalykų. Aš tikiuosi, kad jūs e, pademonstruosite būtent kitokią poziciją. Kodėl aš taip sakau? E, prieš priimant vienbalsį sprendimą taryboje labai svarbu e, dirbti su parlamentu, žinoti, kokia yra pozicija. Ir E, mes norime ne tada pasisakyti, kai bus priimamas e, e, sprendimas, bet anksčiau mes nuo pat pradžių norime aktyviai veikti. Ir dar vienas klausimas. Kaip žinia, mūsų kompetencija dėl DFP yra ribota, bet ką tai reiškia praktiškai, noriu paklausti. Jeigu ponas Mišelis priims sprendimą dėl DFP, mes tai suprantame, jeigu bus jis atsakingas už darybų dėžutę, taip, bet jei jūs, kaip pirmininkaujantys šalis, esate atsakingi už politikos sritis atskiras, į ką turėtų kreiptis parlamento narė, ar į poną Mišelį, aš kalbu apie sektorius politikos, ar į jūs kaip pirmininkaujančią šalį, nes darbas vyks paraleliai. Mes e, su Van Rompojumi e, turime e, patirties ir realybė buvo visiškai kita, tai buvo seniai, parlamentas buvo kitoks, šis parlamentas mokosi ir jis nori žinoti, su kuo jis turėtų kalbėti, kas yra kontaktinis asmuo ir labai prašyčiau e, paaiškinti, kaip pasidalyta darbais, kas atsakingas už ką. Dėkoju. E, Mr. Morrison. Dėkoju. Pone Morrison, uh, Dėkoju, premjerė, labai sveikinu atvykus į biudžeto komitetą. Visų pirma, aš norėčiau Jūs pasveikinti valdant Kroatijos, suvaldžius Kroatijos ekonomiką mažėja pas Jūs um, nedarbas ir valstybės skola. Ir netrukus prisijungsite prie eurozonos, tai yra e, viena iš tų ekonomikos, kuri yra auganti. Ir sveikinu dėl to tema, e, dėl kurios noriu pasveikinti jūs ir e, pakalbėti, yra metinis biudžetas. Ir jūs kaip ir mininkaujančioji valstybė per pirmąjį pusmetį galite turėti, iškelti labai aiškius tikslus. Ir per jūsų pirmininkavimą taryba priims politinės gairias dėl ES biudžeto ir jūs turėtumėte pasakyti komisijai prieš pristatant biudžeto projektą, ką ji turėtų finansuoti kaip e, prioritetą. Anksčiau e, labai dažnai būtent sekretoriatai e, kasmet tiesiog kopijuodavo ir klyjuodavo dokumentus, kurie skambėdavo gerai, prioritetai būdavo augimas, saugumas ir panašiai. Tačiau problema buvo ta, kad politinių gairių žodžiai skambėdavo taip, tarytų mes norime padaryti daugiau dėl augimo ir inovacijos, tačiau kai e, ateidavo laikas, tai tada sumos būdavo sumažinamos e, iki e, tiek, kurios iš tikrųjų įtakotų augimą. Taryba sumažino, pasiūlė sumažinti, pavyzdžiui, finansavimą 2020 m. horizontui ir kitoms programoms. Ir Taip pat pamatėme, kad buvo sumažinta, sumažintas migracijos fondo biudžetas. Taigi, ką galite padaryti, kad mes galėtume numatyti tinkamą politinę procedūrą ir apibriežti tinkamas politi... biudžeto procedūrą ir apibriežti tinkamas politinės gairias. Ir e, tuo jūs galėtumėte e, padaryti e, daug siekiančią įtaką, taigi kokie yra jūsų prioritetai. Ir taip pat tai yra e, klausimo pratesimas ir Levandovskijui. Kaip jūs ketinate padaryti pažangą su metiniu biudžetu? nes mes dar nesame susidarę dėl daugiametės finansinės programos. Labai ačiū. Dėkoju, ponė Bonfrisko. Ačiū, pirmininkė gerbiamas ministro pirmininko pavaduoto. Aš irgi noriu Jums palinkėti sėkmės ir tikiuosi, kad Jūs galėsite grįžti prie savo darbų, o mūsų klausimai Jūsų nesutrukdys. Kroatijos ir Italijos draugystė puikiai žinoma ir mes norime jūs visokiojopai palaikyti, paremti. Ir šiandieną šita išvada galbūt įgyja didesnės reikšmės. Kaip jūs, vadovaudami Europai, įvertinsite saugumo rizikas viduržėmio jūros regione, dėl ko galėtų atsirasti nauja migracijos banga su didžiulė žala mūsų biudžetui buvo kalbėta apie Europos gynybos fondą ir ar jūs jam skirtumėte e, didesnį dėmesį, ar absoliučiai ignoruotumėte, kaip pasielgė Suomija. Dėkuoju, ponas Kolakusič. Labai ačiū. Gerbiamas kolega ministre, aš norėčiau iškelti klausimą, kokie yra jūsų planai, ką jūs manote, kad galėtumėte padaryti tokioje situacijoje, kai e, Junktinė karalystė išeina iš ES. E, Junktinė karalystė buvo vienas iš didžiausių mokėtojų į biudžetą. Ir jie sumokėdavo daug daugiau, nei kad gaudavo. Kroatija yra viena iš tų, kuri gauna daugiau. Ir e, mes gaudavome daugiau nuo pat e, tapimo ES nariais. Tačiau kas nutiks, tai e, kai vienas iš e, didžiausių mokėtojų išeina, o kitos šalis, kurios atvyksta panašiai, yra išsivyščiusios kaip mes ir turi gana nestabilias ekonomikas. Ir e, kai pasižiūrėtume į tai, koks yra darbuotojų ir pensininkų santykis, pamatytume, kad 2010 tai, na, 2010 metais, prieš 20 metų buvo 2,21 santykis, o dabar, jeigu pasižiūrėtume santykį 1,1 darbuotojo vienam pensininkui Kroatijoje. Na, tai yra netvaru Mes e, dabar Kroatijoje neturime pakankamai e, finansavimo ir mums reikės net, net po dviejų metų 13 e, milijardų eurų, kad galėtume sumokėti už būsiems darbuotojams. Vokietija, pavyzdžiui, primokėjo 140 milijardų daugiau į Europos biudžetą, tačiau e, generavo 808 milijardus e, pelno iš to, kad buvo ES nariais. Taigi e, yra tokių šalių, kurios turi didelę ekonomiką ir e, sumoka tikrai labai daug, tačiau turėtų mokėti daugiau, e, kad galėtų kompensuoti mažesnių šalių ekonominį augimą. Ar yra galimybių tai padaryti ir kokie būtų čia jūsų prioritetai? Labai ačiū. Ačiū. Ponas Obrigard Nilsson. Dėkuoju pirmininkė. Turbūt aš paskutinį kartą dalyvauju biudžeto komiteto e, posėdėje, tad norėčiau kai ką Jums patarti. Po breksito referendumo e, buvo pabrėžtos problemos ir labai daug parlamentarų ir komisijos pirmininkas mane, kad e, tai išspręstų daugiau integracijos ir daugiau ES ir man yra visiškai nesuprantama, kaip ir daugeliu kitų žmonių, kaip tai išspręstų e, Brexito diskusijos nurodytas problemas. Šiame komitete, biudžeto komitete, e, kai kurie parlamentarai mums sakė, kad Dabar valstybės narės turi daugiau pinigų nei kad turėjo prieš dešimtmetį ir valstybės narės turėtų sumokėti į ES biudžetą daugiau. Aš esu iš šiaurės vakarų Anglijos, mano šeima yra tokia ir mūsų problema yra rasti maisto. Mes turime paklausti šitų ir kitų šeimų, ar, ar, jo, ar jos galim daugiau įmokėti Europos biudžetą, tai yra visiškai neatsakinga, mes turime taupyti Europos biudžetą, o ne e, išleisti daugiau pinigų. E, kai e, 1972 metais įstojo e, Junktinė karalystė į e, bendrą Europos ekonominę e, erdvę ir Euro, Europos bendryje ir Europos rinką, tai e, mes e, Jeigu mes paklaustume, kas, ka, dėl ko žmonės balsavo, ar dėl to, kad būtų dalis didelės supervalstybės ar bendros rinkos dalimi, tai daugelis būtų atsakę, kad tai bendrosios rinkos dalimi. Jeigu mes atsi, atmestume tai, kad esame politinė supervalstybė, bet vietoj to susikoncentruotume į prekybą ir ekonomiką, tai galbūt tada Junktinė karalystė pasvarstytų, galbūt norėtų grįžti iš naujo įstoti į Europos Sąjungą. Ačiū. Kadangi daugiau nėra norinčių pasisakyti, aš mielai vėl suteiksiu žodį ponui Marič. Labai daug klausimų, daug pastabų, prašom. Dėkoju, pirmininkė. Dėkui, pirmininkė, labai visiems ačiū. Different, uh, angles or different views. Dėkui už įvairiausius klausimus, įvairius požiūrius, bet aš Iš savo asmenės nuomonės galiu pasakyti, kad jog, jog jūs visi pademonstravote puikias žinias ir labai dėlį susidomėjimą. Kaip sakiau pradžioje, kai kurie mūsų vaidmens elementai yra susijęs su DFP, bet matau, kad šis klausimas e, atsispindėjo beveik visuose jūsų klausimuose. Norėsiu dar kartą atsakyti, gal kai ką pakartosiu, tačiau prašyčiau e, tolerancijos dėl to. Ir labai e, dar noriu padėkoti Jums už e, labai uh, šiltą sutikimą manęs, mano komandos, jūsų komitete. Noriu pasakyti, kad mes kaip pirmininkaujantis šalis norėtume palaikyti tvirtus ryšius su Europos parlamentu, ne tik e, dirbant e, su DFP visų priemonių rinkiniu, bet ir klausimais, kurie nėra gal tiesiogiai susijęs su jūsų komitetu. Manau, kad e, santykiai ryšiai yra labai svarbus. Uh, nes dialogas yra tas kelias, kai gali išsiaiškinti problemas. Mes dirbsime taip ir toliau, kai vyks, pavyzdžiui, bendrų reikalų tarybos posėdis ir numatyta bus svarstyti DFP. Sėksime, kad būtų dalyjamas informacija. Šiuo metu Labai kritinės svarbos dalykas yra politinės gairės. Vadovų taryba jas e, turėtų suformuluoti įvairiais klausimais. Jūs minėjote kai kuriuos dalykus. Pavyzdžiui, ponas Fernandės kalbėjo apie nuosavus išteklius, ponė Aie taip pat. Nuosavi ištekliai yra E, svarbus dalykas, taip pat e, investicijų paramos programa, tie svarbus dalykai bus nagrinėjami per e, dialogus, per trišalius susitikimus, bus atliekamas techninis darbas, kai jau bus paskelbtos gairės. Dėl nuosavų išteklių mes esame pasirengę dirbti, techninis darbas taryboje jau baigtas, dėl nuosavų išteklių pasiūlymų ir kai tik tai gausime gairias, būsime pasirengę nagrinėti pasiūlymus pagal straipsnius, e, siekiant teisėkuros pasiūlymo dėl e, naujų išteklių. Tai bus dalis viso paketo. Taip pat kalbėjote apie biudžeto dydį, e, procentinius dydžius, komisijos pasiūlymas buvo minimas Europos parlamento pozicija paskutinis kalbėtojas gal šiek tiek kalbėjo kitaip. Sakoma buvo, kad reikia taupyti, o nedidinti biudžetą. Aš e, matau tam tikrų panašumų su nacionaliniais biudžetais, kai e, nuvykstu į savo parlamentą, kyla visuomet klausimas, ar didinti išlaidas ar mažinti. Kaip žinia, biudžetas, e, koks turi būti, ko mums reikia tvarus, realistiškas, e, veiksmingas, kad atitiktų jis piliečių poreikius. E, Brexitas taip tai svarbus elementas. Du paskutiniai kalbėję, parlamento nariai apie tai kalbėjo, ponas Kolakošič E, pavyzdžiui, jis kalbėjo apie e, Junktinės karalystės įnašą dalį, bet dabar matome, kad Brexitas yra faktas ir esu tikras, kad vadovų taryba, lyderiai atsižvelgs į tai derama parama ES biudžetui, piliečiams. Tai Labai svarbus dalykas, privalomas dalykas, kaip aš ir sakiau pradžioje, ES piliečiai e, daug tikisi iš mūsų ir mes turime mm, jiems e, pateikti deramą atsakymą jų visus klausimus. Atsakyti. Biudžetas nėra vienintelis e, būdas reaguoti į E, piliečių lūkesčius, teisės aktai labai svarbus. Taryba ir Europos parlamentas e, vienodomis sąlygomis kalbės apie įvairius žaliojo kurso elementus. E, tai labai aktualu mūsų piliečiam šiandieną. Kon komitete vyko gana išsamios plačios diskusijos. Vakar pirmas, susitiko, pirmas vyko šių metų ECOFIN posėdis, labai buvo geros diskusijos, dinamiškos. Visos valstybės narės e, išsakė savo nuomonę, klausimų, kurį iškėlė komisija ir mes, kaip pirmininkauti šalis, e, e, matome savo vaidmenį kaip, kaip siuntėjo žinios tarybai, valstybės narėms, taip pat ir jums, kad mes darysime viską, ką galime, kad būtų surinkta kaip galima daugiau būtinų posėdžių tarybos lygmenių, techninių lygmenių, kad tęstųsi dialogas ir diskusijos šiuo labai svarbiu klausimu. Manau, kad visi sutinkate su tuo, kad reikės mums ne tik tai mėnesius skirti, bet ir tikriausiai metus, kai jau e, pamatysime bendrą rezultatą dėl dėrybų dėžutės, kai kurie jūsų klausėte apie ją. Vadovų taryba e, pagal sutartį vykdo savo prievaliaus vaidmenį, jos e, tikslas e, steigti postumį ES plėtotei ir numatyti gairias ir prioritetus. Tokios gairės postumis aukščiausių lygmenių yra būtinas dalykas, tačiau taryboje dabar viskas yra įstrigę. Ir e, tikimės, kad gairės e, bus sėkmingai pristatytos Europos tarybos lygmenių ir tada mes būsime pasirengę, kaip keletą kartų sakiau, e, dirbti įvairiose srityse. Kai kas iš jūsų klausėte apie metinį, būtent 20 metų biudžetą. Taryba šiuo metu taip pat rengia gairias e, šiam biudžetui. Jos bus pristatytos pavasarį jūsų komitetui. Metinė procedūra paskui prasidės po to, kai komisija pateiks pasiūlymą dėl biudžeto projekto ir biudžeto E, paskui e, Vokietija jau perims pirmininkavimą ir tęsis darbai. Kai kas e, klausė apie reformų investicijų promos programą, tai yra klausimas, kurį susiečiau su kitų klausimų, kaip užtikrinti Europos ekonomikos valstybių narių augimo potencialą. Grįšiu prie E, demografijos klausimų, migracijos, nepamiršiu tų dalykų e, tikrai, bet pasakysiu, kad viena iš priemonių paskatinti, e, padaryti patrauklesnė valstybėms narėms Europos Sąjungai reformų darbo tvarkė programą yra būtent pasitelkiančią priemonę dėl darybų uh, E, dėžučių mes, e, kai turėsime jau e, pozicijas, galėsime kalbėti daugiau apie tai, bet jūs sakėte susitimas dėl metodikos, bet jūs vartojate tuos terminus, bet taryboje vartojame taip pat tam tikri terminai, tai yra Q1. Aš noriu Aš noriu pasakyti, kad e, mes sieksime per pirmą ketvirtį parengti tas gairias, e, kad viskas galėtų deramai e, vykti. Migracija taip pat buvo paminėta. Aš kalbu apie Kroatiją. ir aš kalbu kaip finansų ministras Kroatijos. E, Kroatijos vyriausybės atstovas, ne pirmininkaujančios šalies atstovas. Mes e, tos migracijos krizės pradžioje kaip šalis labai aiškę poziciją ir skaidrę užėmėme ir mes sakėme, kad veiksime aktyviai E, tvarkydamėsi su savo sieną, jūs žinote, kad Kroatija nėra e, didžiausia šalis 52 tūkstančiai kvadratinių kilometrų, tačiau mm, dėl mūsų specifikos ir geografijos mūsų išorės siena, be ne ilgiausia iš valstybių narių e, ribomis su Serbija, Bosnija, Hercegovina ir Bosnija Hercegovina yra e, gal dabar kelianti daugiausiai problemų ir visos institucijos e, susiduria su tą problemą atitinkamos. Manau, kad dirbame neblogai. Europos komisijos pozityvus vertinimas ne tik e, galvant apie migraciją, bet ir standartus bendrus veiksmus, e, kuris tiesų, tikiuosi, mūsų būsima narystė Šengeno zonoje, užtikrins geriausius rezultatus. Ir mes turime pasakyti už aktyvų požiūrį tam, kad uh, galėtume sveikatos apsaugą e, užtikrinti prieglopsti, teikti maisto pagalbą. Tik noriu pasakyti, kad tie iššūkiai nėra lengvi spręsti. Girdėjome apie Italiją, apie kitas viduržėmio jūros šalis, e, jų problemas. E, man atrodo, kad Kroatijai taip pat reikia bendro požiūrio, supratimo visų valstybių narių. Tačiau noriu Jūs patikinti, kad Kroatija ir Kroatija toliau aktyviai e, tvarkysi su šią situaciją ir gana nemaža mūsų išteklių dalis būtent tam yra ir skirta. Baigsiu nuo klausimo, kuris susijęs glaudžiai su migracija. Buvo paminėta demografija. Mes, kaip pirmininkaujanti valstybė narė, jau įrašėme e, šį klausimą tarp savo prioritetų, minėsime jį, e, pavyzdžiui, Kofin taryboje, kitose forumuose, Zagrebe per neformalų stikimą e, balandžio 24-25. Ir kai kalbame apie demografiją, kalbame ne tik apie migracijos problemas, vidinę migraciją ir taip pat apie bendrasias demografijos tendencijas Ką tik tai kalbėjau apie Kroatiją, apie santykį tarp pensininkų ir darbuotojų. Reikia galvoti pirmiausia čia apie pensijų sistemą, bet taip pat ir socialinės apsaugos sistemą, sveikatos apsaugos sistemą. Mes žiūrime iš įvairių pozicijos taškų į kiekvieną e, valstybę narę visuomenės sistemą, bet taip pat galime kalbėti ir apie bendras problemas. Neprisimenu uh, nei vieno finansų ministro kolegos, kuris e, nesuvoktų, kad problemos gilėja ir mes iš ties turime rasti deramą sprendimą. Struktūrinių reformų srityje konkrečių priemonių gal reikia pensijų, socialinės apsaugos, socialinės apsaugos sistemose. Nėra atskiros priemonės e, kuri išspręstų visas demografijos problemas. Reikia taip pat užsitikrinti tvarų gerą augimą, kuris kurtų darbo vietas. Ir šiuo atveju konkrečiu buvo paminėtas e, santykio klausimas tarp pensininkų ir darbuotojų. Man atrodo, visiems yra aišku, kaip viskas yra e, vardiklis. Da, vardiklis ir daliklis. E, e, taigi paprasta labai matematika, aritmetika. Mm, mums, mano visai komandai, e, šita diskusija buvo gera. Buvo labai malonu išklausyti nuomonių. Mums taip pat svarbu dirbti su jumis. Noriu patikinti, kad dirbsime ir toliau taryboje, bet taip pat palaikysime dialogą, e, koordinuosime veiksmus su jumis įvairiais kitais klausimais dirbdami. Ačiū. Ačiū, Mr. Mar. Ačiū ponui Maričiui už išsamius atsakymus, už tai, kaip jūs pakomentavote e, kolegų klausimus. Mes tikrai norim padėkoti pirmiausia, kad jūs atvykote į mūsų posėdį, esate laukiamas ir vėliau. Jūs tikrai atvirai ir nuoširdžiai atsakėte į užduotus klausimus. Ačiū. Ir kai Kaip jūs žinote, tuo viskas nesibaigė ir kitą pirmadienį mes su DFP darybų komanda vyksime į Zagrebą. Dėkoju, dabar postį baigėme ir susitinkame lygiai trečią po pietų.